Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Bienvenue à cette euh, nouvelle session de notre sous-commission. Ponės ir ponai, laba diena, sveiki susirinkę į mūsų posėdį. Reikia pasakyti, kad e, ir Danų, e, Latvių, Maltiečių, Slovenų, Suomių kalbomis nebus verčiama. Mūsų posėdis transliuojamas tiesiogiai per internetą, išskyrus ketvirtą punktą su ponė Žanela, kuri ateis pasikeisi nuomonėmis su mumis. Jei neturite kokių tai ypatingų pastabų, tai tuomet laikykime darbo tarkę patvirtintą. Keisimės nuomonėmis su uh, Švedijos uh, pirmininkaujančios valstybės atstovais. Kops. Pone Ženela asmeniškai atstovaus. kuri kalbės dėl masinio e, naikinimo ginklų neplatinimo. Ir Aš pats lapkričio 8-9 dienomis vyksiu į Stoholmą, kad dalyvaučiau gynybos mm, komitetų iš nacionalinių parlamentų susitikime. Ir, ir Europos parlamentas bus ten atstovavimas, kaip ir visada. Ir e, Švedija, kaip pirmininkaujantį valstybę, rengia šį susitikimą. Taigi, ambasadoriau, noriu pasveikinti Jūs kops ateina pristatyti mums savo prioritetus e, SD srityje, papasakoti apie įvairias vykstančias operacijas. Taigi keisimės nuomonėmis iš esmės apie įvairių misijų vystimas ir įvairiausius klausimus, kuriuos mm, Švedija kaip pirmininkanti valstybė mm, numatė kaip prioritetinius klausimus ir ponas Biltai e, pristatė mums jau Liepos mėnesį. Taigi iš karto mm, prista, e, perdodu Jums žodį, kad turėtumėt kaip galima daugiau laiko mums pristatyti visus tos klausimus. Chairman, for, for that, uh, Ačiū ponė pirmininkė už įžangą ir už galimybę kalbėti Jūsų komitete. Sveikinu visus e, patekusi Europos parlamentą ir e, šį šį komitetą. Mano nuomonė, tai yra vienas iš įdomiausių visų pakomitečių. Džiaugiuosi galėdamas sakyti jums kalbą. Ir galiu pasakyti, kad viso pirmininkavimo metu mes tenksimės su jumis palaikyti kuo sklandesnį dialogą. Turiu galvą Europos parlamentą, ESDP e ir e, Europos saugumo bei užsienio politiką. Kaip pirmininkas jau sakė, e, reikėtų aptarti Švedijos pirmininkavimo prioritetus ir aš visuomet stengiuosi ir šį kartą stengsiuosi pirmininkavimo pabaigoje su jumis pasikalbėti. Aš suprantu, kad tuo metu su jumis bus sunkiau kalbėtis, nes reikės paaiškinti, ar mums pavyko pastumėti kai kuriuos ES prioritetus į priekį e, per tą pusmetį. Turiu galvoje prioritetus, kuriuos patys nusistatėme tardamėsi su valstybėmis narėmis. Taigi, keletas žodžių apie ESGP e, karinę pusę, mūsų prioritetus toje srityje, taip pat paminėsiu civilinius aspektus Paminėsiu bendrus horizontaliuosius klausimus ir trumpai aptarsiu mūsų misijų belaukiančius iššūkius. Tačiau prieš tai noriu pasakyti, kad šie metai yra tam tikra prasme svarbus. Jau dešimt metų, kai įgyvendiname Europos bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Kai kas sakys, kad ta politika buvo labai didelė sėkmės, graži sėkmės istorija ir ją reikia švesti, tačiau bus tokių, kurie suabejos to, kas yra padaryta ir bendrai dviej, turės abejonių dėl to, ar tokia politika reikalinga. Aš esu tarptų, kurie mano, jog ta politika e, buvo įgyvendinama labai pažangiai nuo jos atsiradimo pradžios ir e, manau būtų visai realistiška laikytis tokios pozicijos kad ir kaip mes tarpusavėje kalbame apie tą politiką, turime suvokti, kad pasauliniu mastu vis didėja reikiamybė ES e, organizuoti vairias operacijas ir misijas visame pasaulyje. Kol kas e, mes nes, esame prisėmę tik keletą tokių globalių įsipareigojimų, bet dabar jau pribrendo laikas suprasti, kad nepaisant to, kad e, švešime politikos dešimtmečiai, švesti nereikia, bet reikia atidžiai įvertinti trūkumus, kurie išriškėjo ir pabrėžti, kur daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama, kad politika pagerėtų. Kaip jūs sakiau, ESGP yra labai svarbi ir visam pasauliui Labai svarbu tokias misijas ir toliau organizuoti bei jas gerinti. Be to, ES viduje egzistuoja poreikis užtikrinti šios politikos priemonės efektyvumą. Taip pat reikia užtikrinti, kad tai politikai būtų skiriami reikalingi pinigai, kad ji būtų kuo veiksmingesnė. Taigi, kiek aš norėjau pasakyti pradžiai ir pabrėžti, kodėl mes išskiriame būtent tokius prioritus, o ne kitus. Kariniu požiūriu išskirčiau keturias temas, kurias mes galvosime aptarti. Pirmiausia, ES kovinės grupės. Manau, kad pati koncepcija yra labai gera, tačiau keistai, bet šios grupės iki šiol dar nebuvo naudojamas. Manau, jau pribrendo laikas politinę diskusiją pradėti, kodėl taip darosi, kodėl tos kovinės ES grupės nėra naudojamas. Gali būti, kad e, jos nėra labai reikalingos, poreikio nėra, bet kaip ten bebūtų, ES yra labai svarbu e, gynybos ministrų lygių pasiaiškinti, ar tokia priemonė turėtų būti patobulinta, kad jie galėtų būti labiau, lengviau panaudojama ir lankstesnė. Aš žinau, kad ponas Dežan panaudojo, ką pakomitetį, pasakė pakomitetyje e, š, pradžioje, kad e, pirmiausia susitiksime su gynybos ministrais šio mėnesio pabaigoje. Ir toje diskusijoje su ministrais bandysim pradėti diskusiją ir pasiekti konsensusą dėl tų kovinių grupių, dėl jų panaudojimo. Su to yra susiję daug skirtingų aspektų ir aš mielai išklausysiu jūsų klausimų po savo pasisakymo šią temą taip pat. Antras rytis, kurią ketiname akcentuoti, yra jūrų pakrančių stebėjimas ir jūrų stebėjimas. Tai klausimas, kuris yra horizontalaus pobūdžio. Valstybės narės turės labai daug ką nuveikti, e, identifikuodamos e, stichinės nelaimės, ekologinės nelaimės, organizuotos migracijos atvejais. Altalantoje EUFOR misija veikia ir ji leis sustiprinti e, to regiono potencialą e, jūrų stebėjimo požiūrių civilinėmis ir karinėmis priemonėmis. Mes siekiame surinkti ir koordinuoti įvairius jūrų stebėjimo aspektus pirmininkavimo metu. Trečias klausimas – Gynybos, minist, gynybos pramonė. Čia vyksta įvairiausių diskusijų įvairiausiais klausimais. Dabar ekonominių sunkumų metu pirmiausia turime galvoti apie harmonizavimą ir skaidrumą gynybos rinkose. Kartais tai yra įvardinama kaip vienodos veikimo taisyklės, Ir būtent ši ES reikalų pusė tarsi ir neįeina į vidaus rinką. Tačiau turime galvoti, kaip tarp valstybių narių galėtume padidinti skaidrumą ir suderinamumą. Turime ištikrinti e, gynybos pirkimų sistemos gerą funkcionavimą ekonomikos sunkumo metai, metu, kad šioje srityje būtų šiek tiek e, padėtis pagerinta. Kaip jau sakiau, Europos komisija apie tai kalba, bet ir gynybos ministrai įvertins savo vaidmenį šiuo požiūriu. Ir paskutinė tema, kuri, mano nuomonė, taip pat puikiai atitinka dabartinę tendenciją e, Europos gynybos rytyje stengtis dirbti kuo veiksmingiau. Tai yra e, SGP stengsimės e, pagerinti santykius su kitomis tarptautinėmis organizacijomis įskaitant ir NATO. Visi žinome politinės priežasis, e, kodėl mes visapusiškai kol kas negalime bendradarbiauti ir e, reikia stengtis imtis kažkokių priemonių, tačiau negaliu pažadėti rezoliucijos per keturis mėnesius. Mums tik keturi mėnesiai liko, tačiau atrodo, kad nepaisant politinių kliūčių, Yra pakankamai priežasčių nuolat įvertinti ES ir NATO glaudos bendradarbiavimo galimybės. Mes bendradarbiaujame keletoje operacijų Kosove, Afganistane, Somalio baseine dabar. Ir grinai praktiškai galiu patikinti, kad e, koordinavimas vyksta sklandžiai. Tai yra saugumo klausimas ir tuo pačiu gero mūsų resursų panaudojimo klausimas. Taigi, mano nuomonė, tai bus pagrindinės keturios temos, kurias mes norėjome paminėti karinėje reikalų pusėje, o civilinio, civil, iš civilinės perspektyvos žiūrint, štai ką norėčiau pasakyti. ESGP civiliai poreikiai išaugo labai greitai ir Švedija ilgą laiką galvoja ir tebe galvoja, kad ES civilinio veikimo uh, E, galimybės turi būti pagerintos. Aš jau sakiau, kad SGP e vadovaujasi poreikiais. Ir e, pasaulyje jos reikšmė dar labiau padidėja, kai suprantame, kad ES yra labai pažangi, žmogaus teisų gynėja ir demokratijos gynėja. Todėl mes turime užtikrinti, kad per mūsų civilinės operacijas e, tos vertybės būtų propaguojamos visame pasaulyje. Ten jos įgy, kai kuriuose pasaulio dalise tai įgyja ypatingą reikšmę. Mes e, perimame ankstesnių pirmininkausių valstybių pradėtą darbą, komisijos darbą, inventorizuojame viską, kas yra nuveikta ir galvojame, ką būtų galima pagerinti. Mes stengiamės, kad mūsų misijos būtų organizuojamas greitai, stengiamės suteikti visus reikalingus resursus, kad tos misijos galėtų veikti ir taip pat ieškome teisingų darbuotojų, kuriuos būtų galima nusiųsti tas misijas kuo greičiau. Tai yra svarbu ir civiliniai požiūrių, ir karinių požiūrių. Karinių požiūrių dažniausiai dirbti yra sunkiau, tačiau turim suprasti, kad e, kariuomenėje paprastai yra pakankamai personalo. Kariškiai e, vis tik dar valstybėse narėse nėra naudojami taip aktyviai, kaip civiliai ir juos nusiųsti užsienį yra lengviau. Iš civilinės pusės yra kur kas sunkiau. Policininkai, teisėjai dažnai yra labai užsijėmę savo valstybėse ir valstybės narės nedažnai e, nori leisti siūsti tuos žmonės į užsienį, nes tokiu būdu tiesiog pradeda trūksti darbuotojų e, valstybėse narėse. Tada kyla klausimas, ką galėtume padaryti. Kaip jau sakiau, mes identifikavome keletą sričių, kuriuose būtų galima pasiekti pažangos, kad tą diskusiją galėtume pastumėti prieki. Vienas iš klausimų, kuriuos mes ketiname padaryti, yra susijęs su kai kurių valstybių narių e, problemomis e, tiekiant policininkus ir teisėjus civilinėms misijoms. Kai kuriuose šalyse tai nesukelia didelių sunkumų. Aš kiek žinau, šiaurės šalis prisideda daugiau negu ES vidutinės valstybės. Kai kurios didžiosios valstybės narės nesiekia to vidurkio e, ir netenkina bendrų lūkesčių su jomis siejama. Todėl mes tengiamės sutelkti visas valstybės narės, kalbėti su atitinkamais atsakingais pareigūnais, e, ir aptarti geriausią sukauptą patirtį, kas buvo veiksmingiausia nacionalinėse strategijose, ką būtų galima nuveikti. Ir tą mes dabar darome labai e, sklandžiai civilinėje pusėje galėčiau paminėti civilinio reagavimo grupės. CRT vadinamasis. Tai nėra civilinės kovos grupės, ar kaip jas kitaip pavadintume. Tai yra e, civiliai, ekspertai valstybėse narėse, kuriuos vato galima nusiųsti labai greitai į e, tokias e, staigias misijas. E, mes žinome kad e, ta priemonė, tokia galimybė egzistuoja, bet mes ją dažnai nesinaudojomės. Ir kiek suprantame, e, tą galimybę reikėtų peržiūrėti, įvertinti ir pasistengti, kad e, prireikus tie žmonės galėtų būti dislokuoti kuo greičiau. Taigi tas koncepcijas įvertinsime naujai. Kitas būdas įtraukti civilius darbuotojus į misiją, civilių personalą į misijas yra dažniau tartis organizuoti dažnesnius pasitarimus tarp antro ir trečio ramščio ministrų. Teisingumo ir vidaus reikalų e, ministrai kalbės apie tai per artimiausią sesiją šį rudenį. Reformų politikos pusėje mes suprantame, kad personalas turi būti siunčiamas dirbti užsienyje, o teisingumo ir vidaus reikalų ministrai ne visuomet tuo yra patenkinti. Todėl mes stengiamės e, priversti ministrus suvokti, kad kovoti su nusikalstamu per ES policijos misiją Bosnijoje ir policininkų siuntimas į Bosniją yra naudingas ir kovai su nusikalstamumu mūsų pačių valstybėse. Tai e, leidžia kovoti su tarptautinio nusikalstamumo plitimu ir globalizacija. Be to, tokiu būdu ESGP gali būti geriau e, suprantama kaip naudinga tarp teisingumo ir vidaus reikalų ministrų. Be abejo, stengiamės gerinti kovą su nusikalstamu ir stengiamės užpildyti savo mm, delegaciją su reikalingais darbuotojais. ES policijos koncepcija, sukurta 2002 metais, mes manėme, kad ją pats laikas peržiūrėti, atnaujinti, pritaikyti prie šių laikų ir pagalvoti, kurie būtų galima geriau pritaikyti ypač šio laikinėse e, šių dienų misijose, kuriuose, mm, kurios yra susijęs su teisėtvarka ir policijos veikla. Taigi šioje srityje stengsimės pasiekti pažangos artimiausiais mėnesiais. Dėl įrangos. Čia irgi paaiškėjo, kad ES e, turi nemažai trūkumų. Greitai negalime e, nusiųsti reikalingos įrangos į reikalingą vietą ir dabar galvojame apie naują sandėliavimo sistemą. Galbūt būtų galima paruošti įrenginius ir e, taip, kad jie galėtų būti siunčiami nedelsiant į visus karštus taškus kartu su personalu. Su to susijęs ir pirkimų klausimas, viešųjų pirkimų klausimas. Kaip žinote, ES viešųjų pirkimų taisyklės yra gana sudėtingos. Mes stengiamės užtikrinti, kad geriausių pasiūlymų autoriai, e, tiekėjai gautų e, pasiūlymus, laimėtų konkursus. Deja, kai e, galvojam apie greitą ESGP misijų dislokavimą, dėl viešųjų pirkimų iškyla rimtų problemų. Pavyzdžiui, jeigu reikia nusiųsti komunikacijos įrangą, tai reikia daryti nedelsiant, o dėl viešųjų pirkimų sistemos uh, E, viskas yra sustabdoma. Ir, pavyzdžiui, kai kalbam apie Afganistaną, tai suvokiam, kad žmonės ten turi turėti visą reikalingą būtiną įrangą. Komisija kuria tam tikrą bazę teisinę, tam tikrą duomenų bazę taip pat renka, kurioje bus numatyti, vis, bus, bus surašyti visi tiekėjai, galintys iš karto pateikti reikalingus įrenginius. Taigi Trumpai toks mūsų numatomos veiklos sąrašas. Yra horizontalių klausimų susijusių su civiliais ir militariais klausimais ir su visais mūsų prioritetais. Vienas iš mūsų sumanimų yra pagerinti civilių ir kariškių bendradarbiavimą. Tai klausimas, kurį mes stengiamės vertinti iš gebėjimų stiprinimo perspektyvos. Žinote, kad yra išsikeltas um, pagrindinis tikslas 2010 metams civiliai veiklai. Nežinau, ar galima sujungti civilius ir karinius veiksmus, bet tam tikrą sinergiją galima įžiūrėti. Pavyzdžiui, kaip e, civilė misija Bosnijoje gali būti suderinta su karinė misija, kaip galėtume sutaupyti pinigus ir resursus kaip galėtume pasinaudoti bendra civilinė, logistinė ir karinė pagalba. Kaip ten bebūtų, mums atrodo, kad tą sritį reikia dar daugiau panagrinėti. Kaip aš jau sakiau, aš manau, ESGP viena iš pagrindinių vertybių ir tuo mes esame pažangesni už kitas organizacijas. Yra būtent galimi, galimybė rinktis tarp civilinių ir karinių priemonių. Ir jeigu galime būtų dar tas priemonės suderinti ir panaudoti jas kartu, tai būtų pasiektas e, iš vis geras rezultatas ir jau čia pažanga yra daroma. Dar vienas klausimas, e, kuriame turime pažymėti Europos Sąjunga veikia nepakankamai gerai. Turiu galvoje tarpininkavimas. ESGP ir BUS numato tam tikras tarpininkavimo priemonės – kurių dėka e, kartais tarpininkavimas būna sėkmingas ir veiksmingas, kartais ne. Žinome, pavyzdžiui, kaip Solona arba tam tikrų valstybių e, ministrai pirmininkai tarpininkavo Ukrainoje e, oranžinės revoliucijos metu. Žinome, ko buvo tarpininkaujama būsio Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. ES ypatingiai įgaliotiniai kartais kasdien e, turi plušėti, kad leistų sušvelninti konfliktus pasaulyje. O mes turim pasirūpinti, kad mes juos deramai paremtume, padėtume organizacinėmis priemonėmis. Todėl Liepos mėnesį mes visus tuos tarpininkus susigvetėm į vieną salę. Ponas Solana ir ponas Karlas Biltas kartu su jais peržiūrėjo galimybės ES patobulinti tarpininkavimo potencialą. Lyčių aspektas turbūt nenustebins jūsų tai, kad Švedija apie tai kalba pirmininkavimo metu. Lyčių lygybės klausimai mums yra iki šiol labai svarbus ir čia mes labai sėkmingai dirbame, bet sustoti dar negalime. Mes e, organizuojame mokymo kursus specialiai ir žmonės siunčiami į pratybas pagal ES GP misijas yra mokomi ir apie lyčių lygybės politiką ir elgesio kodeksų susijusių su lyčių lygybė. Ypač tai pasakytina apie Europos saugumo ir gynybos politiką, kaip jau minėjau. Žmogaus teisės. Bendrai dar vienas svarbis rytis. Jau anksčiau sakiau, kad viena iš naudingų ESGP ypatybių ir gebėjimų Europos sąjungos ir, ir užtikrinančių gerą Europos sąjungos veikimą krizių atvejais yra mechanizmai propaguojantys žmogaus teisės. Mes naudojame sukauptą patirtimi ir žiniomis ES ir stengiamės tas vertybės eksportuoti. ESGP misijos čia e, yra pavyzdys, rodantis, kaip žmogaus teisų klausimai yra įgyvendinami ir sprendžiami. Su Lina Kjonka žmogaus teisų klausimais labai dirbame ESGP rėmose. Saugumo sektoriaus reforma. Dar vienas klausimas. ES reikšmė ir reikiamybė čia vis didėja. Konge mes žinote, ką veikiame. Taip pat Gvinėje Bisau. Taigi e, reikia žiūrėti, kad e, valstybės narės turėtų reikalingų ekspertų. Prancūzija pirmininkaudama tą pradėjo daryti, mes stengiamės tą darbą tęsti. SGP koncepcinė raida. Nemanau, kad reikėtų patiems save sveikinti ir džiaugtis patiems savimi. Reikia dar labai daug ką padaryti. Vienas iš būdų nuolat tobulėti yra pagerinti e, mūsų veiklos mechanizmą. Mano nuomonė, ES galėtų geriau padirbėti E, formuodama misijas. Taip, mes darome klaidas ir turime e, atvirai apie jas kalbėti, kad iš jų pasimokytume. Tam, kad e, pasimokytume iš klaidų, reikia pirmiausia atvirai apie jas kalbėti. Dėl to neretai tenka pasikviesti ekspertus iš šalies, kurie supranta ES ir kurie žino, ką galima būtų mums padaryti. Iš išorės tą mato. Tokiu būdu mes galim pagerinti savo darbą. Manau, kad jūs visi ir kitų esate suinteresuoti. Jūs norite, kad e, parlamentinės kontrolės pagalba jūs taip pat e, pagerintume, kad bendras SGP funkcionavimas pagerėtų. Pirmininkė, paminėsiu keletą operacijų, ne visas, bet tik keletą. Sutelksiu dėmesį į tas operacijas, kurios mm, gal, gali būti, kad E, yra aktualios šiam komitetui. Ir per artimiausius mėnesius turbūt apie tai bus kalbama. Bosnija pirmiausia. Žinoma, kaip jūs visi žinote, vyksta karinė operacija ir altėja Eufor, Eufor altėja operacija. Jau keletą metų tas vyksta. Ir mes džiaugiamės, kad karinė operacija kuri baigsis 2010 metais, e, sėkmingai artėja prie pabaigos ir dabar e, kariuomenės ten e, likti galės kur kas mažiau ir pagrindinis dėmesys turės būti skiriamas mokymams. Kariuomenė Bosnijoje tik sukuria daugiau įtampos, todėl mes turime suderinti jos veiklą su e, komisijos delegacijos veikla. Ir e, dabar tokiu būdu e, Bosnija galėtų derinti savo veiksmus su Briuseliu, tokiu būdu e, jos netgi pasirinkimas narystiai pagerėtų. Ir ypatingojo įgaliotinio tarnybos veikla Bosnijoje galbūt ateityje bus visai nebereikalinga. Kosovas. Esu tikras, kad pakomitetyje buvo kalbama apie sunkumus. Praeitą savaitę AFET komitete buvo apie tai kalbama. Ir kyla klausimų dėl policijos protokolo su Serbija pasirašymo. Reikia daryti viską, kas įmanoma, kad ES e, aiškiau apsibrieštų savo funkcijas. Noriu pasakyti, kad e, Eurolex e, misija yra didelė, ją visi labai noriai priėmė ir tuo mes džiaugiamės, tačiau nepamirškim, kad jie dirba labai sudėtingomis aplinkybėmis. Visos 27 valstybės narės tą EULEX misiją, EULEX misiją remia. Kosove ta misija E, tapo labai operatyvinė ir per ją buvo galima sureguliuoti daugelį sunkių problemų susijusių su Kosovo etninių grupių sąveika. Ta jau matėme realiai. Ir komitetas turėtų labai tvirtai pasakyti, kur yra EU leks pagrindiniai akcentai ir Priština turi bendradarbiauti su mūsų misijos atstovais. Uh, in Afghanistan. Afganistane ir gynybos ir užsienio reikalų ministrai dabar labai aktyviai kalba apie naują vaidmenį Afganistane. Nepamirškime policijos misijos, EUPOL misijos. Uh, Politinis sprendimas priimtas personalą padidinti 400, e, kaip ir kitur. Čia sudėtinga yra rasti tinkamų profesionalų ES mm, toms misijoms. Ir reikia tik pasakyti, kad tikrai e, esam pasiryžę pagerinti rezultatus, bet aišku, tai labai priklausys nuo visų valstybių narių, kiek jos savo mm, indėlį įneš, nes kol kas dėja reikia pasakyti, dar taip nėra. Taigi reikalingas jūsų visų palaikymas taip pat ir dėl šios misijos. Tikrai darbas labai svarbus, tai pripažįsta ir JAF, ir Afganistano mm, valdžia, ir vidaus reikalų ministras. Tai iš tikrųjų, kad EUPOL misija atlieka labai svarbu vaidmenį, mokydama strategiškai dirbdama su vietos policija. Patikimas policijos pajėgos Afganistane yra vienas iš būdų kaip iš tikrųjų užtikrinti, kad mūsų buvimas jam būtų ilgalaikis, duotų rezultatų. E, toliau, manau, kad iš tikrųjų vietoje misija atlikta gerai, tai nustebino daugelį iš mūsų, kad per dvi savaitės tai padaryta ir tikrai labai džiaugiuosi, kad kokiu tai rimtų incidentų nebuvom, bet aišku, aplinka labai sudėtinga. Ir po priverstinio, sakykime taip, JAF ir EBPO e misijų pasitraukimo iš ten tikrai situacija nepagerėjo, bendarbiavimo prasme, ypač iš Rusijos pusės. Taigi reikia e, dar aptarti EUMM e monitoringo misijos vaidmenį ten, nes iš tikrųjų situacija labai sudėtinga, ypač dabar, kai ES viena iš ryškiausiai ten dirbančių organizacijų. Atalanta, ES misija prie Somalio krantų. Man atrodo, teisinga būtų pasakyti, kad tai labai sėkminga misija, valstybės narės prisėda, tikrai ir toliau indėliai plaukia. Uh, tai atsakas į labai skubiai spręsną klausimą, piratavimo klausimą, kuris labai neigiamai paveikė mm, e, tarptautinės pastangas suteikti humanitarinę pagalbą Somaliui. Labai svarbu, kad situacija pagerėtų, nes tai padės pagerinti Somalio žmonių gyvenimą. Mes galvojame, kad iš tikrųjų misija gera ir ji turi būti tęsiama, tačiau jie turi papildyti taip pat ir daugiau um, tarkim, pastangų vietoje iš Somalio pusės, kad iš tikrųjų reikia mm, pagalbos pereinamai vyriausybei ir reikia pažvelgti atidžiau į Somalio vietos gyventojų poreikius ir todėl Liepos mėnesį taryba nusprendė uh, išskirti tam tikras rytis, kur ES galėtų stengtis daugiau padaryti Somalija, kad dar mm, greta kovos su piratavimo operacijų būtų kitos operacijos papildomos. Jūs aišku suprantate, kad mm, saugumo situacija yra labai sudėtinga, ten labai trapi. Tačiau aišku, kad viskas daroma glaudžiai koordinuojant pastangas su jungtinėmis tautomis ir JAV. Mm, pone pirmininkė. Gal čia ir sustosiu, nes tikrai yra labai daug kitų operacijų ir misijų, bet aš uh, tikiu, kad per klausimus uh, bus apie tai pasiteirauta. Ačiū dar kartą. Noriu jūsų dabar ir klausimų, ir patarimų. Labai atidžiai jūsų klausysiu. Ačiū, mm, ponė ambasadoriau, iš tikrųjų už labai platų tokį pristatymą ir dabar tikrai mm, iš kolegų bus daug komentarų, aš tikiu. Uh, Prieš perdama žodį komentarams tik noriu užduoti du klausimus, e, dėl kurių paprašysiu platesnių jūsų paaiškinimo. Visų pirma, dėl kovinių grupių. Pirmininkaujantį Švediją tai išskyrė kaip svarbu klausimą. Jūs keliate gerą gerą klausimą, kad tai yra gera savoka, kuri nėra naudojama, kodėl tai neveikia. Dar ir prieš gynybos ministro posėdį rugsėjo mėnesį gal jau turite dabar kokių tai minčių atsakant į šį klausimą dėl būtent šios savokos, dėl, dėl, dėl to, kas konstatuota. Ir dėl Atalanta misijos. misijos uh, Iš tikrųjų, tai sėkminga misija kovoje su piratavimu. Skaičiai yra geri, kuriuos mes gauname iš įvairių uh, agentūrų. Aš norėčiau Jums iškelti tokį klausimą. Uh, Ar yra susitarimas su Kenijos valdžia, nes e, panašu, kad e, yra tokių problemų būtent susijusių su tuo, tai yra teisinis traktavimas, ypač e, Kenijos atveju, kai eina kalba apie piratų sulaikymą, sugavimą. Dabar suteiksiu žodį kolegoms Van Orden, prašom. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Skok už tikrai labai o, uh, aišku detalų pristatymą m, mm, apie tai, kas vyksta dabar. SGP srityje. Jūs paminėjote, kad jau dešimt metų yra šiai politikai, kai kuriuose srityse daug pažangos yra padaryta, kitur gal mm, kai kas galvoja, kad iš viso SGP gal nereikėjo kad iš tikrųjų taip tik tai nukreipiamas dėmesys nuo to, kas turėtų būti tikrasis ES interesas ir įsipareigojimas, kad tokiu būdu yra nukreipiamas dėmesys nuo uh, sąjungininkų reikalų, nuo NATO. Uh, Aš manau, kad iš tikrųjų tarsi visi apsėsti tos minties, kad reikalingos tos kovinės grupės, man atrodo, kad yra visiškai nesvarbus, nereikalingas dalykas. Ir man atrodo, tai, kas, ką dabar matome, paliudyja mano mintis, kad tikrai to nereikia. Ir taip pat mane nustebino tai, ką pasakėte dėl Afganistano. Uh, Afganistanas įtin e, neramina mus visus ir tikrai, jeigu mes negalėsime išspręsti tų reikalų, tai uh, pasiekmes bus baisios. Ir čia aš turiu omenyje, kad tikrai neturi būti toliau viskas daroma taip, kaip daroma buvo pasaraisiais mėnesiais ir metais. Mm, ne tai būtų gerai. Man atrodo, kad visos valstybės narės, taip pat tos valstybės narės, kurios yra NATO narės, taip pat ir neutralios valstybės, man atrodo, galėtų prisidėti prie ISAF misijos Afganistane. Yra per 400 švedijos karių, kurie dalyvauja ISAF misijoje 2005 metais dėja buvo žuvusiųjų, reikia pripažinti, kad tikrai Švedija labai didelį indėlį įnešė į tai. Ir labai keista, kad PSA e nėra dėmesio Afganistanui ir tam, kiek vertės tai galėtų duoti. Jūs tik tai paminėjote trumpai Jupol. Jupol, sąžininkai, sakykime, tai iš esmės katastrofa nuo pat pradžių. Ten buvo tikrai išleista milžiniškos sumos bet panašu, kad rezultatų nėra. O iš tikrųjų labai svarbu yra pasirūpinti, kad būtų parengtos tikrai efektyviai veikiančios Afganistano policijos pas, pajėgos. Tai yra labai svarbu ir amerikiečiai labai daug dirba to klausimu. Tai aš norėčiau paklausti, ar mes tikrai tinkamai bendradarbiaujame su amerikiečiais, ar prisidame prie jų pastangų. Uh, Aš galvoju, ar ES iš tikrųjų koordinuoja savo veiklą Afganistane. Uh, nes panašu, kad savo veiklos su NATO ES tikrai nekoordinuoja arba bent jau nepakankamai gerai koordinuoja. Ir yra dar ir kitų nerma keliančių klausimų. Aš manau, kad e, tikrai ES gali prisidėti civilinėme sektoriuje ir tikrai galima daug ką padaryti civilinėje srityje Afganistane. Mm, pavyzdžiui, atkur, atkūrimo plėt, vystimosi srityje būtent tose keturiose sudėtingose mm, saugumo požiūrės rytise. Tikrai ta, labai mažai tai ten kažkas yra padaryta, be, derinant karinės ir civilinės pastangas. Tikrai, pirmininkė, galėčiau apie labai daug dar dalykų kalbėti, bet, na, negaišinsiu visų laiko. Man tik atrodo, kad šiuo metu visas jūsų dėmesys turėtų būti į Afganistaną ir į tai, kaip mes galėtumėm užtikrinti efektyvesnę politiką vienoje iš mums svarbiausių sričių visiems mums. Uh, uh, Ačiū labai. Galbūt mes galėtume diskutuoti apie tai, ar SGP buvo pakankamai motivuota ar ne, tačiau dabar paprasčiausiai, manau, reikia diskutuoti apie tai, kaip padaryti šią politiką veiksmingesnė, jeigu jau mes jos ėmėmės. Ir aš manau, kad bet kuri pirmininkaujantį šalis, taip pat ir Švedija, turėtų šiuo principu remtis. Pritariu taip pat ir tam, kad dar reiktų išsiaiškinti ir keletą kitų klausimų. Aš pritariu sakytai minčiai ir išklausius ambasadoriaus skūgo minčių yra visiškai aišku, kad Dominikas Moisi buvo teisus, sakydamas, kad Atlanto vandenynas du kontinentus skiria, tai yra vieno kontinento, kuris teigia, kad gali kažką nuveikti, o kitas kontinentas teigia, kad galėtų arba turėtų kažką nuveikti. Kalbant apie kovos būrius greito reagavimo ir jų nepanaudojimą. Tai dabartinė situacija yra tokia, kad jeigu viena valstybė nesutinka su tų būrių naudojimu, tai jų paprasčiausiai panaudoti yra neįmanoma. Tokia yra teisinė situacija. Taip pat aš manau, kad arba e, projektai, misijos, kuriuose mes dalyvaujame, yra nepasirengusios įtraukti kovos brus arba kovos burai nėra pasirengę dalyvauti mūsų misijose. Taip pat dar vieną dalyką norėjau pabrėžti. Yra bendradarbiavimas su NATO, siekiant užtikrinti sklandų kovos būrių panaudojimą. Nes e, NATO greito reagavimo pajėgos ir Europos e, kovos būriai kartais nežino, kokiomis taisyklėmis reikia vadovautis ir ar vieni vadovaujasi kitų taisyklėmis. Manau, kad be politinių dalykų čia dar egzistuoja ir mano minėtos techninės problemos ir aš sutinku, kad reikia geriau bendradarbiauti, derinti veiksmus tarp dviejų organizacijų, tačiau tie techniniai klausimai mums kelia daugiausia kliučių. Kalbant apie jūrinių teritorinių stebėseną. Mes puikiai suprantame ir turime atitinkamus pajėgumus. Manau, kad jūrų vandenų priežiūra ir stebėsena turėtų numatyti ir atitinkamą galimybę įsikišti prireikus arba iškilus tam tikroms situacijoms, siekiant taip pat, pavyzdžiui, e, spręsti tokias problemas kaip nelegali migracija. Tačiau čia reikia paminėti taip pat ir teisinės kliūtis, kurios šiuo metu neleidžia to padaryti. Taigi mes turėtume skirti dėmesio ne tik techninėms jūrų vandenų stebėsenos aspektams, tačiau taip pat ir teisiniams dalykams, kurie yra susiję su tuo, pavyzdžiui, ką mes turime, kaip turėsime elgtis sugavę kokius nors jūrų piratus. Taigi, teisiniai dalykai, apie kuriuos jūs minėjote, pavyzdžiui, e, bazinės sutartis, reikia jų siekti. Dėl tarpininkavimo, taip, mes e, galime tarpininkauti, mūsų yra prašoma tarpininkauti ir jeigu mes nesimsime šios misijos, tai kiti jos imsis. Ačiū. Ponas Svoboda. Ačiū. Grįžtant prie pono Basko minties, ir ją perfrazuojant, šiuo metu Afganistane niekas negali pasakyti, taip mes galime jas weekend, jie dabar sako, arba gali pasakyti tik jas višiut, mes turėtume daryti kažką. Tai. Grįžtant prie kovos būrių, tai e, buvo minėta, kad per pastaruosius metus, mėnesius šie būriai nebuvo panaudoti. Noriu paklausti, ar jūs galėtumėte įsivaizduoti kokį nors specifinį atvejį praeitie, kur mes būtume galėję panaudoti šios kovos būrius labiau negu juos panaudojame, pavyzdžiui, vykdydami taikos palaikymo misiją Čede. Kokiamis specifinėmis aplinkybėmis būtų buvę galima panaudoti šios kovos būrius dėl jūrų vandenų teritorinių vandenų stebėsenos. Manau, kad bendrosios saugumo ir gynybos politikos kontekste tai galėtų būti vienas iš pavyzdžių, kur mes savo piliečiams galėtume parodyti, jog ES gali nuveikti ką nors naudingo, bendradarbiaudama su nacionalinėmis valstybėmis, NATO arba e, kitais lygmenimis, tačiau tai tikrai nėra vien tik tai NATO arba nacionalinių valstybių reikalas, tai yra europinis reikalas ir pradedant nuo piratavimo ir perinant prie ekologinių kitų klausimų, šis rytis yra labai svarbi. Jūs nepaminėjote, kaip ši sistema veikia, kokie yra jos trūkumai. Noriu paklausti, ar pirmininkaujanti šalis siekia šioje srityje imtis kokiu nors konkretesnių veiksmų, siekdama parodyti piliečiams, kad ES veikla, saugumo gynybos politika šioje srityje yra svarbi, galbūt pono Van Ordino tie veiksmai ir neįtikins, tačiau piliečius galėtų, susijęjant su aplinkos sauginiais, politiniais klausimais, taigi ar galėtumėte šiek tiek daugiau papasakoti apie tai, ar jūs esate patenkinti ar nepatenkinti dabartinį situaciją ir kaip reikėtų ją pagerinti šioje srityje. Ačiū, ponas Galeris, ir po to suteiksiu žodį ambasadoriui atsakyti klausimą. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, dėl kovos barių buvo užduota tiek klausimų, kad jau nebežinau, ką daugiau paklausti. Galbūt vieną trumpą klausimą, kokiu argumentu galėtumėte pateikti prieš e, šių kovos būrių panaudojimą ir kaip su šiais argumentais, su šiomis kliūtimis būtų galima kovoti. Kokios valstybės narės e, neleidžia jų panaudoti ir kokius argumentus pasitelkia. Šiaip noriu padėkoti už jūsų platų, jūsų temų, pirmininkavimo darbų pristatymą dėl EU, poli, ES policijos misijos Afganistane. Noriu tarti keletą žodžių, amerikiečiai taip pat rengia Afganistano policijos pajėgas, buvo girdėti nusiskundimų, kad jie remiasi visiškai kitokią koncepciją. Noriu paklausti, ar derinami veiksmai su amerikiečiais tam, kad Afganistano policijos pajėgų rengimas būtų daug maž panašus arba vienodas. Taip pat noriu paminėti, kad Afganistane neegzistuoja centralizuotos valstybės tradicijų ir jeigu centralizuotai policija bus rengiama ir po to bus siunčiama dirbti į atskirus regionus, ar neižvelgėte čia pavojaus, kad vietos gyventojai juos traktuos kaip e, priešiškai nusiteikusias e, pajėgas. Galbūt reiktų policijos pareigūnus renkti tose regionuose, kur jie vėliau ir dirbs Afganistane. Po pokalbio su jumis mes diskutuosime su ponė Džanela, keisimės nuomonę apie masinio naikinimo ginklo neplatinimą ir e, pasiektų susitarimų peržiūrą. Jūsų nuomonė kokia situacija ES dabar yra, kalbant apie masinio naikinimo ginklų neplatinimą, rengiant e, naują šio ginklo neplatinimo sutartį. Ačiū, pana ambasadorius, teikime galimybę atsakyti į pirmus klausimus. Ačiū, pasistengsiu, kaip įmanoma, geriau tai padaryti, pakomentuoti užduotus klausimus ir, aišku, priėmiau domen visas išsakytas rekomendacijas dėl kovos būrių. Man atrodo, kad šiek tiek nevienodai yra suvokiami mūsų politiniai įsipareigojimai. Aš galiu pasidalinti Švedijos patirtimi susijusia su šiaurės kovos būriu Nordic Battle Group. Iš tikrųjų, tai buvo pakankamai rimta investicija, plačios apimties, tačiau šis kovos būrys negalėjo būti panaudotas, nes ne atsirado tokių aplinkybių, kuriomis jis galėjo būti panaudotas. Taigi nesu tikras taip pat, ar visos kitos valstybės narės laikosi panašios pozicijos. Nes mes manome, kad tie būriai yra reikalingi, kitos valstybės narės galbūt to nemano, galbūt išvelgia tam tikrų kitų elementų. Čia reikia kalbėti pirmiausiai apie finansavimą, apie pakankamai didelės sąnaudas, netgi neturint nuolatinių kovos būrių, jų dislokacijos vietų jų išsiuntimas į misijas valstybėms narėms kainuotų pakankamai nemažai lėšų. Taigi nuo to priklauso ir e, valstybių narių pozicijos. Dėl kovos būrių greito dislokavimo iškyla tam tikrų sungumų, nes pavyzdžiui, jos greitai transportuoti oro transportu yra pakankamai sudėtinga, nes nėra atitinkamų pajėgumų. Nes neturime pakankamai transportavimo lėktuvų ir čia esame priklausomi nuo NATO. Manau, kad mūsų pozicija dėl šių būrių panaudojimo galėtų būti šiek tiek lankstesnė, galbūt nereiktų siūsti jų pilno kontingento į E, atskiras misijas, galbūt būtų galima dalimis tą daryti. Pavyzdžiui, Čede buvo ne, neblogas pavyzdys tokio kovos būrių panaudojimo. Arba numatyti jų, juos kaip tam tikrą strateginį rezervą kitoms uh, busimoms misijoms. Šiuo metu tokių konkrečių sprendimų nėra priimta, tačiau galėtume apie tai diskutuoti, galbūt jų visai nereikia. Dėl ESGP situacija Kongo Demokratinėje Respublikoje ir jos rytų provincijoje ir iš tikrųjų sudėtinga. Signalai, kuriuos iš ten gauname, kelia didelį susirūpinimą, galima kalbėti arba priminti katastrofą, kuri vyko praeitų metų pabaigoje. Ir e, jungtinių tautų generalinis sekretorius taip pat kalbėjo apie tai, kad būtų galima buvę tuo metu siūsti ES greito reagavimo pajėgas į rytų Kongą, tačiau po to buvo pasiektas politinis susitarimas tarp Kinšasos ir Kigalio. Iš dalies problemos buvo išspręstos, tačiau žmonės ten ir toliau kenčia. Aš nenoriu pasakyti, kad ES pajėgos būtų tas problemas išsprendę, <clears throat> tačiau būtent tuo metu buvo galima galbūt pabandyti tas pajėgas panaudoti. Kodėl to nebuvo padaryti, galbūt yra tam tikrų politinių sunkumų arba kitokių priežasčių atskirose valstybėse narėse. Klausimas dėl e, mūsų operacijų Kenijoje ir Somalija. Mes e, pasirašėme sustarimą su Kenija pagal Atalantą programą, tai yra atviroje jūroje pagaunamus piratus, tai yra Atalanta operacija, pagal kurią yra teisiami atviroje jūroje pagaunami piratai Kenijos teritorijoje. Ir šiuo metu turime atlikti atitinkamą stebėsinos darbą, kaip ši operacija yra vykdoma, įvertinti jos rezultatus. Panašias sutartis mes rengėme su Seišeliais, Tanzanija, kitomis valstybėmis tam, kad galėtume surenkti atvirą jūroje pagautiems šimtiems piratams teismo procesus tų valstybių teritorijose. Taip pat žinau, kad komisija stengiasi suteikti Kenijai atitinkamos pagalbos, siekiant didinti jos, gerinti teisminius pajėgumus, nes Kenijos kitų valstybių teisinė sistema pakankamai silpna ir neturi pakankamai išteklių, todėl ES būtų prasminga šiuose srityse teikti šioms valstybėms pagalbą ir komisija čia jau nemažai yra nuveikusi dėl ESGP siekiame šią politiką pagerinti, nes ją tikime ir mes juntame jos poreikį, mes juntame jos gyvendinimo sėkmę. Aš nežinau, kokiu būdu NATO būtų galėjęs vaidinti kokį nors vaidmenį Gruzijoje arba Ačias provincijoje. E, be šios politikos egzistavimo aš manau, kad tai yra geriausi pavyzdžiai, kaip sėkmingai ši politika veikia. Galbūt galėčiau daugiau pakalbėti apie Afganistaną, tačiau e, apie jį kalbėdamas noriu taip pat susitelkti ties ESGP ir policijos pajėgų rinkimo misijomis. Iš tikrųjų, e, pastaruoju laikotarpiu situacija rengiant policijos pajėgas ženkliai pagerėjo. Mes buvome nesiniai lankėmės Afganistane ir e, strateginių lygmenių kalbėjomės su vidaus reikalų ministru ir ponė Galerį. Jūs galbūt esate teisus, būtų galima policijos paėgas rengti atskiriuose regionuose, tačiau mes čia susidurime, susidurime su saugumo problemomis, kadangi reikia derinti veiksmus tarp NATO, ISAF, kitų misijų, ES misijų. Mes negalime šiuo metu laukti, kol bus rastas politinis sprendimas, mums reikia imtis labai konkrečių praktinių veiksmų, tačiau jau imamės iniciatyvų siekdami užtikrinti, kad ES būtų organizacija, kuri e, sutiktų su e, ne ES valstybių narių dalyvavimu ES e G apie e, Junktinės valstijos, Kanada, Kroatija, kitos valstybės jau dabar prie šios politikos įgyvendinimo prisideda, tačiau iš tikrųjų mums reikia e, priimti e, oficialius sprendimus, kad tas bendrabiavimas būtų dar sklandesnis. Ir Švedija, kaip pavyzdys, yra neutrali valstybė, tačiau mes dalyvaujame ISAF NATO vadovaujamuose operacijose. Tai tik vienas pavyzdys, kurį galime pateikti. Iš tikrųjų, Afganistanui mes e, dėl anksčiau minėtų priežasčių teikime labai didelę reikšmę. Manau, kad kiekviena ES valstybė tiek kariniu, tiek dvišalio bendradarbiavimo, tiek kitais požiūriais dalyvauja Afganistano atstatymė. PRT projektai su mm, laukia nemažai dėmesio ir e, paramos. Ir mes tikimės iš ES koordinuotesnio požiūrio siekiant e, amerikiečių terminais daugiau dėmesio skirti civiliam personalui, ypatingai svarbiausiose srityse, taigi ne vien tik kariniais veiksmais reikia apsiriboti ir šiuo metu vyksta Uh, užsienio reikalų ministrų lygmenių atitinkamos diskusijos pastarą savaitę vyko susitikimas. Šiuo metu mes siekiame, kad būtų parengtas konkretus planas ES politikai Afganistane, Pakistane ir visame regione. Taigi dėl anksčiau išvardintų priežasčių šiuo metu aš manau, kad uh, Tai bus vienas svarbiausių mūsų darbų. Teritorinių vandenų, vandenų priežiūra ir stebėsena tai yra sritis, kurią galime pagerinti. Mūsų bendarbiavimo šiuo metu vyksta tikrai nemažai aplinkosauginiais klausimais, žvejybos, pakrančių priežiūros, teritorinių vandenų stebėsenos saugumo, kitų klausimų. Mes e, remiamės, pavyzdžiui, bendradarbiavimu Baltijos jūroje, kurį Švedija vykdo, kuomet bendradarbiauja karinės ir civilinės struktūros ir šios sistemos papildydamos viena kitą leidžia sutaupyti nemažai lėšų ir leidžia pasinaudoti e, civiliniais teritorinių vandenų stebėjimo pajėgumais kariniams tiklams arba atvirkščiai Taigi čia yra nemažai sąlyčio taškų, reikia geriau koordinuoti veiksmus ir mes šiuo metu bandome analizuoti situaciją, kad ją geriau suprastume, siekiame e, padidinti apriepti mūsų stebėsenos veiksmų. Galima tai daryti, vykdyti šį bendradarbiavimą ES kontekste, regioninio bendradarbiavimo kontekste. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų čia yra dar nemažai potencialo, kurio galime pasinaudoti. Galbūt gruodžio mėnesį grįžęs pristatyti mūsų pirmininko rezultatų galėčiau daugiau apie tai pasakyti. Žinau, kad <clears throat> ponė Džanel iš tikrųjų yra tinkamesnis asmo kalbėti apie masinio nukinimo ginklų neplatinimą. Mes siekiame ir e, tikimės iš naujosios JAF administracijos pažangos šios rytie, ne vien tik dėl to, kad ji pareiškė neseniai e, savo pasirengimą ratifikuoti atitinkamas tarptautinės sutartis ir tai galėtų pagerinti tarp Atlantinį bendradarbiavimą, galbūt jį įsitrauktų ir kitos pasaulio dalis. Ir e, analizę, manau, tikrai galės jums daugiau informacijos suteikti šio klausimu. Pirmininkas, ačiū, ponė ambasadoriau, lieka e, šeši kalbėtojai, kurie dar nori pasisakyti, prašau kalbėti trumpai, nes mūsų darbo atvarkė yra pakankamai temta. Dabar ponas Kirilovas klaus. Ačiū pirmininkė. Aš trumpą klausimą turiu. Pritariu uh, kolegai Geoffrey Van Ordenui dėl padėties Afganistane. Uh, Manau, kad ir kiti kolegos išreikš nuomonę, išreikškė susirūpinimą apie tai. Neseniai skaičiau, kad amerikiečiai irgi bandė labai rimtai peržiūrėti sudariusią ten padėtį. Egzistuoja dvi mąstymo mokyklos. Viena jų būtų susijusi su reikiamybė tęsti operacijas, suderinant jas su civiliais projektais. Kitas dalykas yra kruopšti peržiūra, akcentuojant uh, mokymą ir vietos resursų tobulinimą. Aš asmeniškai manau, kad mes turime e, pastaraisiais metais sukaupę nemažai skaudžios patirties ten. Net ir rusai ten bandė sukurti daug civilinių objektų, bet bendrai šnekant, aš esu tvirtai įsitikinęs, kad tie gyventojai e, jau ilgą laiką nekenčia užsienio e, kariuomenių. Amerikiečiai ar amerikiečių kariuomenė buvo su dideliu nepasitenkinimu nuo pat pračių priimta. E, nors talibanas gyventojų bendrai yra vertinamas kaip priešai. Aš manau, kad čia reikėtų intelektinių pastangų daugiau įdėti. Nes e, mano nuomonė, tai leistų mums sukurti kur kas, skirti kur kas daugiau resursų kitoms rytims, kariniams, civiliniams objektams. Bet svarbiausia, turim suprasti, kad mes ten busim nekenčiami, jeigu bandysim propaguoti skirtingą religiją ir skirtingą religiją. Kitas dalykas, aš tai dar bandžiau pateikti klausimą apie Kosovą. Pone ambasadoriu, jūs teisingai pažymėjot. Sunkumų yra, vyko labai geros diskusijos su Piteriu Feisu praeitą savaitę. Aš pastebėjau, kad dabar mes kad jūs teigiate, jog dabar mes esame fronto linijose. Organizuotas nusikalstamumas ten yra labai plataus masto ir jį pažaboti bus labai sudėtinga. Ir aš suprantu, kad Euleks bando e, čia imtis vadovo vaidmens, o ką mes e, gauname. Gauname tam tikrą savepsisprendimo judėjimą, kuris, man nuomonė, ten atsitiktinai susiformavo. Jie nori uh, turėti savo galę, tačiau jie nieko negali padaryti. <clears throat> Tie civiliai judėjimai e, iš esmės yra gangsterių gaujos susijusios su aukšto lygio politikais. Jiems reikia, kad tie, duoto iškių, e, tie veiksmai duotų iškių rezultatų ir jie už tai kovos. Ir aš esu tikras, kad jie dirbs e, labai ryštingai. Nelaikas dabar Kosovui suteikti nepriklausomybę Tegu būna taip, kaip yra dar kurį laiką. Vėlgi, turim naudoti savo informatoriais esančiais tenai. Gal yra kitų sprendimų, bet dabar e, e, tokia padėtis yra, kokia yra. Todėl nepamirškim, kad neturim būti per daug dideli optimistai. Reikalai gali ten dar pablogėti. Ir problemų ten gali būti labai daug. Pažvelkite pavyzdį, kaip e, su vokiečių agentais ten elgiamasi. Jie buvo apkaltinti tuo, kad bando pasėti terorizmą. Taigi, kurį laiką, manau, mes dėmesį turim skirti tam regionui ir galvoti apie tai, kas ten yra realiai pasiekiama. Ačiū trumpai, e, norėčiau prašyti jūsų klausti. Nepradėkim diskusijos apie Kosovą šiandien. E, prašyčiau klausti trumpai, kad visi galėtų pasisakyti ir kad užtektų laiko ponui ambasadoriui sakyti. Ponas Galtieri. Ačiū. Ačiū labai trumpai. Ir iš dalies dėl to, kad mes girdėjom labai išsamų ministro pasisakymą. Aš galėčiau tik tai sėkmingai įvertinti pastarųjų dešimties metų Europos saugumo ir gynybos politiką. Aš norėčiau tik paminėti porą dalykų, kuriuos reikėtų daugiau dėmesio atkreipti. Ypač nepamirškime, kad ESGP natūraliai nesusiklosti, nesusiformavo. Pažiūrėkime, kaip buvo renkama informacija ir kaip informacijos rinkimo priemonės karinės ir civilinės buvo panaudojamos. Taip pat turiu galvoje koordinavimą, strateginį informacijos kaupimą. tos priemonės nėra labai gerai suderintos su ESGP tikslais. Gerimas e, ministrė, kaip e, galima būtų tas priemonės geriau panaudoti ir jas sustiprinti? Pateiksiu konkretų pavyzdį. Šiuo metu e, yra labai daug galvojama apie brandolinio ginklo platinimo grėsmę. Švedija, pirmininkaudama tarybai, tą klausimą ketina vertinti iš trijų perspektyvų. Kaip būtų galima jūsų nuomonė rasti teisingiausią sprendimą? Ačiū. Ponas Ziemka. Stosuję do apelu przewodniczącego, więc w związku z tym. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė. Jūs norėjot, kad kalbėtumėm trumpai, tai trumpai ir pakalbėsiu. Vienas komentaras, vienas klausimas. Pirmiausia, mano pastaba. Gerai yra tai, kad švedai pirmininkaudami nori sunormal, sureguliuoti kovinių grupių ir jų pritaikymo klausimą. Galvojant apie saugumą, baisu yra suvokti, kad e, yra šnekama, kad kažką galima daryti, tačiau nieko nėra daroma. Bendros kovinės grupės šiuo metu yra tarsi tik tai virtualios. Dauguma valstybių savanoriškai nusprendė dalyvauti tose kovinėse grupėse, o šiandien matome, kad nei vieno karto tos kovinės grupės nebuvo panaudotos. Manau, kad apie tai reikėtų galvoti. Pamastykim, ar mums reikalingos tikros kovinės grupės, ar tik tai užtenka e, pasiūlyti tokį dalyką ir paskui apie jį pamiršti. Man iškyla klausimas, žiūrinti dabartinę Europos parlamento situaciją. Mes dabar svarsome 2010 m. biudžetą. Ir kaip visuomet yra numatyti asignavimai bendriems veiksmams e, saugumo srityje. Mano klausimas būtų toks. Ar atlikote biudžeto projekto analizę? Ką jūs apie jį galvojate kaip pirmininkaučios valstybės atstovas ir ar jūs kaip pirmininkaučios šalies atstovas turėtumėt pasiūlymų dėl to, kas į tą biudžetą turėtų būti įtraukta? Merci, monsieur Mavro Nikolas. Mavronikos. Ačiū. Noriu irgi padėkoti ponui Skug už e, tokų, tokį samų pasisakymą. Jis aptarė visas ES ir gynybos politikos detalės. Mano nuomonė, ES yra veiksminga taikos kūrėja ir ji pripažįstame pasaulyje kaip tokia. Todėl su tokia reputacija ES gali pasiekti tavo tikslų, jeigu taikys reikalingas priemonės. Dėl greitų kovinių grupių ir greito įsikišimo grupių. Čia reikėtų labai e, pamastyti, ką mes su juom galėsim padaryti. Aš manau, kad tokių grupių yra sukurta per daug ir jų tiesiog ne, dėl to nebegalima veiksmingai panaudoti. Be to, kiekviena valstybė narė turi veto teisę. Jūrų stebėjimas. Aš manau, kad saugumo ir gynybos politikoje jūrų stebėsena E, turėtų būti svarstoma ir čia mes pažangos esame padarę. Taip, pasiekti galima labai daug, tačiau nepamirskime, kad pažanga turi būti palaipsnė. Kiekviena pirmininkaujanti šalis turi žengti vieną žingsnelį. Aš bendrąją gynybą traktuoju kaip gyvybiškai svarbų e, gyvenimo sektorių Ir aš, jeigu jūs tuo pačiu, tuo pat, taip mąstysite, tai pažangos pasieksim konstruktyviai. Ačiū. Ponas Havitas. Pone pirmininkė, jūs kalbėjote apie ESGP misiją Bosnijoje, Hercegovinoje, Gruzijoje. Ir aš tik galiu paskir, pagirti